Välkomna. He knows, Thomas knows. Välkomna. Vel... Sveiki kolegos. Labą dieną. Turime labai didelę darbo tvarkę šiam posėdžiu šiandien ir rytoj. Bet prieš patvirtinant darbo tvarkę noriu pasakyti, kad kalbant apie Europos ekonomikos atkūrimo planą, autorė Moran, turėsime balsuoti šiandien, ne rytoj, o šiandien. Padiskutuosime ir balsuosime. Tai yra dėl to, kad tai yra nuomonė, o ekonomikos komiteto reikia šios nuomonės, nes jie tvirtins e, ją rytoj. Taigi mums reikia ją patvirtinti šiandien. Ponet Panatopulos. McCart... Mano kortelė neveikia. Ir aš jos negalėsiu naudoti balsuodama. Turėsiu balsuoti be kortelės. Aš dar nieko nesakiau apie balsavimo korteles, nes šis darbo tvarkės pakeitimas buvo netikėtas, nieko nežinojote apie korteles ir būtume balsavę be kortelių. Taigi esu įsitikinęs, kad daug kas neturi e, kortelių šiandien, todėl balsuosime įprastai. Toliau dėl 20 klausimo. Migrantų vaikai. E, jį dar reikia, būtų reikėję aptarti koordinatorių posėdėje, bet kadangi tas posėdis yra atidėtas, nes diskutuosime apie darbo laiko direktyvą. Taigi turėsime apie tai pakalbėti šiandien. Ir balsuoti turėsime rytoj, nors koordinatorių posėdėje šio klausimo dar netarėme. Taigi, koordinatorių posėdis vyks rytoj. Taigi, tai ir visi pakeitimai. Ar galima patrinti darbo atvarkę? Gerai. Oi. Ja, vi, vi har protokollet Taigi turime protokolą, praėjusio posėdžio protokolą ir jį patvirtiname. Turiu keletą pranešimų. Mūsų posėdis yra transliuojamas. Taip pat e, nedidelė mūsų delegacija praėjusios savaitės pabaigoje, pabaigoje lankėsi New Yorką. Pone Jeleva iš EPP ir aš pats vykome į New Yorką, sustikome su e, pareigūnais jungtinėse tautose ir taip pat susitikome su bendraja komisija ir aptarėme e, ateities bendradarbiavimą tarp mūsų komiteto parlamente ir jungtinių tautų. Taigi ateityje gausite dokumentą, kur bus aprašyta, kas įvyko, su kuo mes sustikome. Aš taip pat dalyvavau posėdėje Luhakovičiai, Čekijos Respublikoje 22-23 sausio. Ir apie tą sustikimą taip pat pateiktas pranešimas. Na ir pagaliau noriu pasveikinti ponę Malydio Somą. Ji yra nauja kolegė mūsų komitete. Taigi sveikiname jūs prisijungus prie mūsų komiteto. Tikimės, kad jums čia patiks. Prašom visi paploti. Labai ačiū. Taigi, tai visi mano pranešimai. Pirmas e, dabar klausimas Europos ekonomikos atkūrimo planas. Pone Moran, už tai atsakinga, prašom Jums žodis. Merci, Monsieur le Président. Euh, tout d'abord. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, Norėčiau pasakyti, kad atsižvelgėme į visus, kurios buvo pateiktos per diskusijas komitete. Norėjome visi padaryti viską, ką galime, jau užtikrintume, kad patvirtintos priemonės išlaikytų darbo vietas žmonėms. Žinome, jog yra kur kas sunkiau rasti žmogui darbą, kai jau jį, jis yra praradęs, negu kad išlaikyti jam darbo vietą. Taip pat visi kalbėjo apie tai, jog ekonomikos atgaivinimo e, planas turėtų daug dėmesio skirti įgūdžiams Bandėme atsižvelgti į viską, kas buvo pasakyta. Ir kartu su ponė Ferreira bei kitų komitetų atstovais suorganizavome susitikimą. Susitikimas e, vyko labai pozityvioje šviesoje, nes visi norėjo dirbti kartu ir susitarti dėl kompromisų. Aš tikiuosi, jog visoms frakcijoms šie kompromisai bus priimtini. Galiu nuoširdžiai pasakyti, jog tas susitikimas mums leido rašyti labai gerų minčių, pademonstruoti pagarbą vienas kito mintims ir aš manau, kad dabar parengta nuomonė bus patenkinama. Bent jau tikiuosi, kad jie bus pritarta. Labai ačiū, ponė Mara. Porą žmonių nori pasisakyti. Pirmiausia, ponas Paneira, paskui ponė Kuzana Kovač. Pirmininkė, norėčiau pasveikinti pranešėją, tačiau noriu ir pabrėžti kai ką. Mes visi turime prievolių, galvodami apie Europos ekonomikos krizę. Turime suvokti, kad eurozonoje net turime, neturime vieningų sistemų, turime 27 skirtingas mokesčių sistemas, turime skirtingai veikiančias bendrovės, neturime vienos makroekonomikos politikos. Taigi reikia galvoti, kaip, ko, kaip spręsti krizės padarinius. Pirmiausia, iškils problemų šalyje, kur yra brangiausia imti paskolas. Reikia galvoti, kaip pradėti investicijas iš naujo ten. Kai kuriuose šalyse tai bus padaryti gana sunku. Kaip sakiau, paskolos kai kur yra labai brangios, egzistuoja e, skirtumai tarp Vokietijos ir Graikijos, tarp, jeigu kalbėsime apie kreditų kainą. Ir yra tarp kitų Europos valstybių narių didžiulių skirtumų. Taigi reikia surinkti diskusijas dėl to, kurias šalis gali labiausiai paveikti krizę, kuriams reikia daug, reikės daugiausiai pagalbos, kurios gali e, pačios galvoti apie paskolas skirtas vartojimui, išlaidoms padidinti ir panašiai. Dar vienas dalykas - poveikis palūkanų norms, jos dabar yra labai žemos. tačiau per pastaruosius keletą metų jos buvo labai skirtingos e, priklausomai nuo valstybės narės, nuo ekonomikos ir tai atsiliepia įvairiai konkurencingumui. Man atrodo, kad mes turime iš tiesų imtis bendro Europos požiūrio tam, kad išspręstume šiuos visus skirtingus klausimus, bet taikyti skirtingas priemonės skirtingoms šalims. Bet pirmiausia, mes turime užtikrinti, kad bus sukurta naujų darbo vietų. Ir galiausiai turime skatinti investicijas. Sveikinu šį pranešimą. Aš esu pateikęs pakeitimų dėl Europos paskolų kurios būtų skirtos naujoms investicijoms ir kovai su krizės padariniais. Man atrodo, tai būtų vienas iš e, kovos su tais padariniais būtų. Ačiū. Köszönöm, elnök úr! Szeretnék őszintén...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 Ačiū, daugiau norinčių pasisakyti neturiu. Taigi vėl žodis poniai Moron prieš balsuojant. Ačiū, ponia pirmininkė. Klausiausi visų ir nuoširdžiai noriu padėkoti visų politinių frakcijų atstovams dirbusiems e, su gera valia, konstruktyviai, visi pateikė rimtų gerų pasiūlymų. A, kolega Silva Peneda ir panas e, Veidė e, kalbėjo apie europinės paskolas, kad būtų išvengta neligybės tarp įvairių šalių. Šiame pasiūlyme, šioje nuomonėje mes stengiamės toliau neiti negu užimtumo komiteto prerogatyvos. Taigi mūsų darbas siekia kiek galima daugiau, bet liekant šio komiteto kompetencijos ribose. Bet kokiu atveju esu dėkinga už visų bendradarbiavimą. Tikiuosi, kad mes uh, nubalsuosime už šį pranešimą pozityviai. Ačiū. Labai ačiū. Taigi balsuojame. Stevenai, Filipai. Dabar balsuosime, pradėsime nuo pir... A kompromiso, kas už. Kas prieš? Dar kartą atrodo, kad socialistai nežinojo ir daug kas nežinojo, kad Šiandien bus balsuojama, todėl balsuojame be kortelių. Taigi dar kartą. A kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Tikrai reikia paskaičiuoti. Neaišku. Dar kartą. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Penkiolika už, dvidešimt vienas prieš, niekas nesusilaikė, taigi atmestas pakeitimas. Pirmas pakeitimas, ponios Toja, pranešimas kas už? Prieš. Patvirtinta. B kompromisas, dvi dalis. Atsiprašau, B kompromisas kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. vi ska rösta första delen av... Dabar turime balsuoti dėl antrojo pakeitimo pirmosios dalies. Pirmoji dalis. Antrasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. C. Kompromisas už. prieš, susilaiko, patvirtinta. Trečiasis atkrenta ketvirtas. Kas už? Prieš, susilaiko, patvirtinta. Penktas. Kas už? Prieš, susilaiko, patvirtinta. Septintasis. Kas už? prieš, susilaiko patvirtinta. Aštuntasis atsimtas. Devintas pakeitimas. Trys dalys. Pirmoji dalis. Formuluoti calls for the effective ir taip toliau. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. Antroji dalis. Antroji dalis prasideda žodžiais on the one hand ir baigėsi žodžiais three days. Kas už? Prieš. Susilaiko. Manau, kad atmestas, bet reikia paskaičiuoti. Dar kartą balsuojame dėl antrosios dalies. Prieš. Susilaiko. 19 už, 17 prieš, niekas nesusilaikė, patvirtinta. Ir trečioji dalis žodžiais, prasideda žodžiais and ir baigėsi biznesis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. D kompromisas kas už, prieš susilaiko patvirtinta. E kompromisas kas už, prieš susilaiko patvirtinta. F kompromisas kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Dvyliktas pakeitimas kas už, prieš susilaiko patvirtinta patvirtinta. 13 atkrenta G kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Aš, aha, aš kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Taigi, galutinis balsavimas, skaičiuosime, kas už. Kas prieš? Susilaiko. 35 už, niekas nebalsavo prieš, niekas nesusilaikė. Sveikiname, ponė Moran. Padirbėta gerai. Okay. Nästa ärende är mitt eget. Labai gerai. Kitas darbo tvarkės klausimas yra mano parengtas, aš esu pranešė šiuo klausimu, tai yra valstybių narių užimtumo politikos gairės. Pranešimas išteistas dviem dalimis. E, pirmojoje kalbame apie pačias gairias. Taip pat yra pateikiamas klausimas žodžiu ir pasiūlymas dėl rezoliucijos. Taigi norėčiau pasakyti keletą žodžių. Pirmiausia, dėl gairių. Mums reikia jas patvirtinti, kaip kad jos dabar yra išdėstytos, kaip žinia, numatytas e, trejų metų laikotarpis integruotoms gairėms. Taigi toks yra numatytas atnaujinamas trejų metų laikotarpis ir aš galvoju, galbūt reikėtų šiais metais tas gairias peržiūrėti, nes atsirado, susidarė visiškai nauja padėtis, pirmiausia, ūkija ir užimtumo srityje apskritai. Tačiau nebuvo pateikta pasiūlymų iš komisijos šiuo klausimu, nes paprastai komisija turėtų pateikti savo pasiūlymus gruodžio mėnesį užimtumo klausimais. Taip pat e, pateikti pasiūlymus dėl galimų užimtumo gairių pakeitimų, bet pasiūlymai pateikti gruodžio mėnesį nebuvo, nei sausi, iš tikrųjų pamatėme juos tuos pasiūlymus tik tai vasarį. Galbūt, e, jeigu mes dabar galvosime apie tas e, pakoreguotas gairės, e, prarasime laiko ir mes iš tikrųjų dabar žiūrime labai sudėtingą užimtumo padėtį ir jeigu pradėsime viską keisti dabar, bus gana sudėtinga. Bet gairėse yra numatyta tam tikra galimybė numatyti prioritetų aktus dėl mokymo, švietimo. Ta galima padaryti pagal dabar egzistuojančias ekonomikos ir užimtumo gairias. Todėl aš savo pasiūlyme sakau, mes paprasčiausiai turėtume patvirtinti dabar pateiktas gairias Ir taip pat sakau, kad ateityje norėtume, kad gairės būtų pateiktos gerokai iš anksto, jog būtų galima viską deramai, turint laiko išnagrinėti ir turime turėti galimybę pareikšti savo nuomonę. Kaip žinia, e, visuomet iškyla sunkumų, bet šie metai yra ypatingai sunkus. Turime aiškiai pasakyti, kad realybė egzistuoja visiškai kitokia padėtis negu anksčiau, tą noriu pabrėžti ir dėl to siūlo pateikti klausimą žodžiu, bet pasiūlymą dėl rezoliucijos. Taigi aš sakau, kad mes patvirtiname gairias, bet tuo pačiu metu nurodome problemas, kurios pasirodė. Mums reikia galvoti apie ekonomikos krizę, ekonomikos atgaivinimą, reikia pakeisti užimtumo politiką, reikia atsižvelgti į tuos visus dalykus ir tai iš tikrųjų buvo motyvai, dėl kurių aš parengiau klausimą žodžiu. Pirmiausia, reikia galvoti apie tą ypatingą padėtį ir apie tai aš kalbu tame klausime. O pasiūlyme dėl rezoliucijos yra sustiprintos tos mintis, kurias jau mes esame komitete išsakę. Kalbam apie tai, ką reikia daryti dabartinėje padėtyje, kad situacijoje, kad būtų galima sušvelninti egzistuojančias problemas kad būtų galima patikrinti, koks yra nedarbo lygis, kad būtų imtasi priemonių išlaikyti žmonės darbo vietose, reikia protingai investuoti į aplinką, aplinką tausuojančias technologijas, taip pat daug dėmesio skirti mokymui, lavinimui ir galvoti apie tai, kad mes norime konkuruoti, būti konkurencingi ateityje ir vis ateityje viskas priklausys nuo to, kiek mes dabar investuosime į švietimą ir mokymą. Reikia tobulinti žmonių įgūdžius. Kadangi dabar daugam iškilo grėsmė netekti darbo, reikia galvoti, kaip kuo daugiau žmonių apmokyti, taigi pagerinti įgūdžius e, visoje ES. Ir apie tai aš kalbu pranešime. Buvo pateikta mano pranešimui keletas pakeitimų. Ponas Bulmanas e, pateikė nemažai iš jų, bet jo dabar nebėra salėje. E, aš sutinku su tuo, ką jisai yra pasiūlęs. E, pone Lambert siūlo atsisakyti nuorodos į automobilių pramonę. Aš manau, kad tokia nuoroda gali būti, bet sutinku su juo dėl to, kad mes neturėtume galbūt kalbėti apie vieną konkrečią pramonės sritį. E, taip, tas sritis išgyvena, ta pramonė išgyvena daug sunkumų, bet ir kitoms yra nelengva, tai galbūt nereikėtų e, koncentruotis ties vieną kažkuria ir už tai sutinku su jūsų pasiūlymu išbraukti nuorodas į automobilių pramonę. Ponas Bušilmas, jūs taip pat pateikė porą pakeitimų. Vienam aš pritariu dėl e, moterų ypatingos padėties kadangi kai kurios iš jų dirba ne visą darbo dieną ir dabar, esant dabartinė aplink ekonomikos būklė, joms iškils daug sunkumų ir aš sutinku su tuo, ką jūs sakote. O dėl antrojo pasiūlymo mes apie tai susirašinėjame elektroniniu paštu. Aš vis tik tai norėčiau apginti savo pirminę poziciją. Aišku, pirmiausia, jungtiniai karalystėje kai kurie dalykai yra svarbus, bet ir kitiems jie yra svarbus. Tačiau šiuo metu iškyla pavojus. kad iškils konkurencingumo sunkumų ir gali atsitikti taip, kad atlyginimų lygis bus sumažintas, taip pat ir darbo vietos gali būti sumažintos jų skaičius. Ir aš kalbu apie tai, pranešime, bet ponas Bushil Matthew sako, kad padėtis yra neišvengiama atsižvelgiant į dabartinę ekonomikos krizę, bet aš nemanau, kad taip ir yra, negalima galvoti, kad tai yra neišvengiama. Man atrodo, mes turime ginti e, Europos modelį tiek trumpalaikė, tiek ilgalaikė perspektyvoje nema, nenorime, kad būtų mažinami atlyginimai dėl to, kad konkurencija didėja šiuo metu, nes darbo rinkoje dėl to krizė dar labiau pagilėtų. Mes neturime leisti tam atsitikti, turime užsitikrinti, kad kai iškyla krizė, mes turime išlaikyti e, atitinkamą atlyginimo lygį ir darbo sąlygas. Ponas Bušil, mes jų pateikė ir kompromisinį pasiūlymą, kuris atrodo yra kur kas labiau uh, subalansuotas. Jis kalba apie kolektyvinės sutartys, kurios jau sudarytos. Aš sutinku su juo šimtų procentų. Man atrodo, kad reikia laikytis tose sutartyse nustatytų sąlygų. Bet aš ir pats pateikiau pakeitimą ir noriu dabar pasakyti, kad dabar neturėtume bandyti pradėti tokių žaidimų, kurie leis mažinti atlyginimus ir panašiai. Taigi reikėtų pabrėžti, kad reikia laikytis kolektyvinių sutarčių ir vengti tokių situacijų, kai atlyginimo lygis pradės mažėti. Taigi tiek aš norėjau šiuo klausimu pasakyti. Man atrodo, kad sutarėme šiaip jau dėl visko ir tai buvo vienintelis dalykas. Dabar ponas Bušil Mesijų. Ačiū, ponė Lambert. Uh, to... Norėjau sureaguoti į tai, ką pasakė Tomas Mann ką tik. Galime ginčytis apie tai, kad automobilių pramonė yra svarbi, santykinai ar ne, bet ši rezoliucija yra susijusi su uh, užimtumo gairėmis, todėl, kai kalbame apie užimtumo gairias, būtent uh, tokie argumentai čia netinka. Jeigu norite, galite juos patalpinti į ekonomikos gaivinimo planą. Šis konkretus klausimas priklausytų tenai, o ne rezoliucija dėl užimtumo gairių. Ačiū. Pabandysiu po to pakalbėti apie šias pastabas, ponia Moran. Ačiū, pirmininkė. Noriu pasakyti, kad visiškai pritariu tam, ką jūs sakėte pradžioje. Tai yra norime turėti pakankamai laiko aptarti užimtumo gairės. Pamenu, praėjusias metais mums reikėjo labai greitai dirbti šią temą su Van Lanka. ir pats darbas daug svarbesnis negu kad e, mums skiriamas laikas. Taip pat e, noriu pasakyti, kad šiandien turime visą rinkinį e, pranešimų ir nuomonių, ta pač, einančių tą pačią linkmę, tai yra ekonomikos gavinimo planas, gairės, taip pat pranešimai apie laikinai dirbančiuosius ir Turime viską suderinti ir nuosekliai dėstyti savo nuomonę, ginti tuos pačius tikslus šiame komitete. Tai yra, mes norime gerinti žmonių įgūdžius, mokymo pagalbą. Ir kaip Tomas man ką tik sakė, aš esu linkusi pritarti jūsų požiūriui ir jūsų pateiktam projektui. Ačiū. Labai ačiū. Pone Tomaševska, prašom. Labai ačiū, pirmininkė. Situacija yra labai sudėtinga Lenkijoje. Viename miestų darbuotojai sutiko, kad jų atlyginimai būtų sumažinti, bet ir tie sumažinti atlyginimai neišmokami e, visi. Ir žmonės išėjo į gatves protestuoti. Prieš keletą metų, kai Varšuvos plieno gamikla buvo sudėtingoje situacijoje, darbuotojų atlyginimai buvo sumažinti iki 60 procentų, o tuomet gamikla perėmė ponas Lukini ir ne, niekaip tie atlyginimai nesugrįžo į ankstesnį lygį. Taigi svarbu pabrėžti, jog atlyginimų mažinimas gali būti tik labai trumpalaikis krizės metu. Atlyginimai vėliau turės ne tik būti padidinti, bet ir pinigai, kurie investuoti į bendrovės turės būti gražinti, nes e, svarbiausia, kad e, tai, kad net ir per krizės darbdaviai uždirba, o darbuotojai ne. Taigi, viskas turi būti atlygina pagal kolektyvinės sutartis ir tai reikia paaiškiai, pasakyti labai aiškiai. Ačiū, ponas Naracho Eskobar. Taip, pirmininkė. Manau, kad tokiais laikais kaip dabar mes susidurime su dideliais ekonominiais sunkumais, kurie daro poveikį darbuotojams. Todėl labai svarbu pasiūsti vieningą sutartinį signalą dėl šių gairių ir reikia kuo platesnio sutarimo. Ir norėčiau paminėti du dalykus, kurie yra svarbus. 14 dalis, pirmiausia, kur paminėta automobilių pramonė. Nemanau, kad e, tokius bendrus e, komentarus čia teikti, bendras tokias pastabas. E, pavyzdžiui, kokias pastabas galima teikti, paramą teikti ir net, negalima nes visiems sektoriams kyla problemų. Vėlgi 14 dalyje atsižvelgiant į ekonominius sunkumus. Ar mums reikia mažinti atlyginimus ir padėti bendrovėms apriboti savo ekonominę veiklą? Tai ir taip vyksta, nemanau, kad apie tai reikia diskutuoti. ir taip bus spaudimas atlyginimams, ar galime to išvengti. Žinoma, būtų e, e, gerai, jeigu e, atlyginimai nemažėtų, bet mums reikia sutarti dėl to signalo, kurį galėtume pasiūsti, kad jis būtų prasmingas, kiek galima daugiau. Labai ačiū. Labai ačiū. Pakalbėsiu apie šios du dalykus, kurie čia buvo minimi. E, kalbant apie automobilių pramonę, kad ji yra įvardyta čia, aš pats esu iš šalies, kur automobilių pramonė yra labai svarbi nacionaliniai ekonomikai. Tačiau pritariu poniai Lambert, kad tokioje nuomonėje, nors ta automobilių pramonė yra ir labai svarbi, nebūtinai reikėtų konkrečiai tai paminėti. Tai yra bendras pranešimas, todėl neturėtume minėti konkrečių sektorių ar pramonės šakų. Taigi aš tokiam, tokiai nuomonėj pritariu. Na, o dėl klausimo susijusio su atlyginimu išaldymu ar jų sumažinimu, kad e, žmonės išlaikytų darbo vietas, na, aš žinau, kad taip vyksta. Ne visada, ne visur, bet įvyksta. Bet Ar mes turime tai sankcionuoti politinę prasme? Nemanau, kad taip. Manau, kad turime laikytis savo linijos, savo pozicijų, kaip parlamentas, kaip Europos Sąjunga. Neturime sutikti, kad būtų tokia neigiama konkurencija ir spaudimas kainams, e, atlyginimams. Taip, žinoma, Junktinėje karalystėje e, diskusija vyksta ir šis pakeitimas, e, kad e, pabrėžiamas, e, pabrėžiama tai, kad svarbu, jog nebūtų spaudimas kainų atlyginimo mažinimui, užtikrinant, kad valstybės narės pagal savo nacionalinės tradicijas ir praktiką nustatytų politiką, kad, kad atlyginimai būtų nustatomi pagal konkurencinės sąlygas. Ir toks sutarimas turėtų būti kuo platesnis, reikia gerbti e, kolektyvinių sustarimų hierarchiją ir e, atlyginimai turėtų būti nustatyti kolektyviniuose sustarimuose arba e, darbo teisėje, kuri turėtų būti įgyvendinama. Taigi, visą tai mes visada esame sakę, sakėme tai anksčiau. Ir man atrodo, dabar būtų sunku nukrypti nuo tos e, pozicijos kaip politiniai institucijai. Turime laikyti savo pozicijų. Galbūt ir galime rasti kompromisą su pono Bushel Matthews, nežinau. Man atrodo, kad galėtume pasakyti, jog tokie dalykai vyksta, bet mes negalime jų remti. Mes kaip parlamentas turime sakyti, jog esame prieš E, atlyginimų mažinimą. Bet dar pažiūrėsime. Tai kol kas laikysiuos savo pozicijo. Nenorėjau pritarti pirmajam pono Bishel Matthews pakeitimui, kuri buvo pirmą sakoma, kad e, tai yra neišvengiama. Aš nemanau, kad tai yra neišvengiama, viskas priklauso nuo jūsų politikos. Tačiau pažiūrėsime, ar galime e, rasti kokią nors kompromisą Pažiūrėsime, ar galime rasti kompromisą, bet nenoriu nukreipti nuo parlamento pozicijos. Taigi, baigiame diskusiją šio klausimą ir balsuosime dėl šio klausimo rytoj. Eh, Beje, pamiršau vieną dalyką. Eh, daktaras Karlo Gonzalesas kuris kartu ir su e, kitų kolega parengė pranešimą dėl e, užimtumo gairių peržymo procedūros. Mes jau esame apie tai kalbėję. Buvo išsakyta kritikos parlamento atžvilgių, dėl jo dalyvavimo peržint gairias, bet aš norėčiau paprašyti, kad jūs pasakytumėte savo nuomonę, kaip visos procedūros veikia. Man atrodo, kad labai svarbu padaryti tai į dabar, kadangi integruotos gairės yra apibrieštos dabar dabartiniam procesui, bet dešimtaisiais metais bus tvirtinamos naujos procedūros. Taigi, ponia Gonzalesai, žodžius jums. Ačiū pirmininkė. Aš pirmą kartą lankausi Europos parlamento komiteto posėdėje. Kaip žinia, su Europos parlamentu turi būti konsultuojamasi pagal 128 sutarties straipsnio antrą dalį. Ir reikia konsultuoti su parlamentu, kai tvirtinamos užimtumo gairės bei tuo metu, kai vertinamas Lisabono strategijos įgyvendinimas, ypač ekonominės strategijos aspektas. Šiai procedūrai kyla rimta grėsmė nuo to laiko, kai dirbame pagal Amsterdamo sutartį. Trumpai paaiškinsiu, kokia yra padėtis. Ir kokiu priemoniu gali imtis politinė, e, techninė ir teisinė prasme Europos parlamentas, kad išbristų iš tos padėties. Aš e, pateiksiu Jums ekspertų nuomonę ir paaiškinsiu apie alternatyvas. E, po Amsterdamo staties įsigaliojimo ypač per pirmosius ciklo metus 2000-2002 metais Europos parlamentui užtruko tam tikro laiko parengti nuomonę dėl užimtumo politikos. 2000-2002 metais Europos parlamentas e, te turėjo vos šešias savaitės nuomonį parengti. E, Trečiaisiais, penktaisiais metais parlamentui buvo numatyta maždaug du mėnesiai nuomoniai parengti. Tačiau yra du tokie sunkinantys veiksniai, kuo, apie kuriuos reikia kalbėti šiame komitete. Pirmiausia, nuo 2003 metų komisijos pasiūlyme įrašyta nuostatos, dėl ko reikia konsultuotis privalomai su Europos parlamentu dėl ekonominės politikos ir dėl ko neprivalomai. Ir tie dalykai reiškia, kad parlamento komitetai turi derinti savo darbą, o tai reiškia, kad ir techninė, ir teisinė prasme jų darbas pasunkėja. 2004 metais vyko rinkimai į Europos parlamentą ir tada parlamentui buvo skirtos vos dvi savaitės parengti nuomoniai. Padėtis dar pablogėjo kito ciklo pradžioje šeštiesiems, aštuntiesiems metams. Europos parlamentas turėjo mažiau nei du mėnesius laiko parengti nuomonę. Dabar panaši padėtis yra ir jūs žinote, kad nuo 2006 metų komisija vėl pakeitė žaidimo taisyklės ir pagal pasiūlymą parlamentas turi parengti nuomonę griežtai laikydamasi sąlygų ir e, komisija pasakė, kad e, ji parengs visą paketą vertinimų, kaip įgyvendinama ekonomikos strategija ir buvo pasakyta, tam tikrą nuomonę dėl 128 sutarties straipsnio antros dalies. Ir problema yra ta, kad iškyla parlamentui problemų parengti toms nuomonėms. Aš noriu čia pabrėžti du dalykus. Komisijos elgesys tarp šeštųjų metų ir vėliau nedaro skirtumų tarp įvairių procedūrų dėl gairių ir strategijos. Aš kaip teisininkas manau, kad kitas dalykas yra dar rimtesnis. Kai komisija pateikė pasiūlymą, du dalykai pateikiami tarsi vienodai, vien, kaip vienodi teisinė prasme Vienas dalykas - nuomonė, kurią turi parlamentas parengti pagal 128 straipsnį ir kitas dalykas yra konsultavimasis su parlamentu kitose dviejose srityse, kurias aš ką tik minėjau. Taigi, dabar po plėtros Europos parlamente yra daugiau narių ir įsigailiojus Lisabonos sutarčiai dabartinė padėtis gali sužlugdyti visą sistemą ir parlamento nuomonė nebeteks prasmės. Parlamentui taps vis sunkiau renkti nuomonę, bet taps beveik neįmanoma parengti tokias nuomonės pagal nustatytą laikotarpį. Kalbu apie dabartinį tvarkaraštį, kuris pastaraisiais metais yra numatytas. Vyksta visai ministrų posėdžių birželio mėnesį. Ir mes, atlikę tyrimą, norime pasakyti tai, politinė prasme, dėl tarp institucinių santykių. Jeigu norime, kad dėl šio dalyko nebūtų kreiptasi į teismą, tai nuo gegužės iki kol įsigalios Lisabonos sutartis mes siūlome, kad Europos parlamentas reikalautų kad būtų laikomasi 128 sutarties straipsnio ir kad būtų numatyta bent jau penki mėnesiai nuomonė paremti e, nuomonė dėl užimtumo politikos peržiūrėjimo ir dėl strateginio užimtumo strategijos ciklo. Ankstesnėme cikle galiojo labai uh, E, paprastos nuostatos ir trumpesnį laikotarpį, bet dabar mūsų nuomonė reikėtų iš tikrųjų numatyti penkių mėnesių laikotarpį parlamentui. Tai reikštų, kad parlamentas turėtų reikalauti, jog jam būtų skirta pakankamai laiko. E, dar vienas toks pateisinantis dalykas. E, dokumentus verius reikia išversti parlamente ir parlamentui, kad parlamentas galėtų dirbti oficialiomis e, kalbomis. Ir įsigaliojus Lisabonos sutarčiai bei subsidiarumo protokolui, e, daugeliu atveju nacionaliniai parlamentai turės pareikšti savo nuomonę, ypač dėl strateginių peržiūrų, e, kurios yra susijęs su komisijos pasiūlymais. Taigi dėl to reikės daugiau laiko tam, kad būtų galima parengti tokias nuomonės. Kitas dalykas - neprivalomos konsultacijos. Tai yra parlamento pozicijos dėl bendrų ekonominės politikos gairių ir Lisabono starties įgyvendinimo vertinimo. Ciklų pradžioje, kai pradedama strateginė peržiūrą, mes atlikę tyrimą galvojame, kad komisija pateikė savo pasiūlymą, pavyzdžiui, pirmoje gruodžio pusėje. Gavus politinės gairės Europos parlamente, tada reikia numatyti vėlgi parlamentui pakankamai laiko nuomoniai parengti iki vadovų susitikimo pavasarį. Ir reikia, kad to laiko būtų numatyta pakankamai. Kai įsigalios Lisabonos sutartis pagal jos 295 straipsnį susijusi su konsultavimusi su Europos parlamentu, mūsų nuomonė, parlamentas turėtų kreiptis į komisiją ir tarybą, sudaryti tarp institucinį susitarimą, kad būtų numatytas naujas tvarkaraštis, kad šią problemą būtų galima išspręsti kaip galima veiksmingiau. Kalbu apie laikotarpių nustatymą. 295 straipsnėje, e, kuriame kalbame apie sąjungos funkcionavimą, parlamentas turi galėti pasiremti šiuo straipsniu ir pasakyti, kad tarp institucinis sustarimas turėtų būti privalomas, kad jį būtina sudaryti. Taigi, jeigu negalima sustarti dėl pirmo ar dėl uh, antro pasiūlymo, jeigu taryba ir komisija nesutinka su tuo, vienintelis kelias būtų per artimiausius dviejus ar trejus metus Europos parlamentui kreiptis į Teisingumo teismą pasitelkiant 232 dabartinės ES sutarties straipsnį, 232 ir e, kreiptis į teismą dėl to, kad Europos komisija nesima priemonių. Tai, apie tai kalbame 232 straipsnėje. Galime pasitelkti argumentus, kuriuos aš ką tik išdėščiau ir pasakyti, kad įsigaliojus Amsterdamo sutarčiai Europos parlamentas atvirai siūlė komisijai ir tarybai bendradarbiauti, kad parengtų savo nuomonės laiku Ir taip pat galima pasakyti, kad buvo pateikti konstruktyvūs pasiūlymai ir kad jie buvo atmesti siekti e, ir e, siekiant kuo geriau bendradarbiauti su tomis dviemis institucijomis, nebėra jokio kito kelio, tik tai kreiptis į teismą. E, konsultacijos su parlamentu pagal 118 straipsnio antrą dalį Ir parlamentas gali sakyti, kad jisai siekia bendradarbiauti su komisija kaip galima geriau ir kad komisijos nenoras bendradarbiauti e, rimtai pažeidžia parlamento teisės. Dar viena galimybė, kuri būtų sudėtingesnė pasitelkti 230 e, Europos e, sutarties straipsnį, bendrijos sutarties straipsnį, dėl veiksmų tam tikrų atšaukimo taryba negali pareikšti savo nuomonės birželį, nesižvelgdama į parlamento nuomonę, pavyzdžiui, šiais metais. Arba galima pasakyti, kad birželio mėnesį taryba e, gali patvirtinti visiškai kitokią nuomonę, e, negu kad pradžioje pasiūlyta komisijos ir dėl to, kad su parlamentu nebuvo konsultuotasi. Ačiū, ponia Gonzalesai. Aš tyrimo neskaičiau asmeniškai, bet po jūsų pasisakymo tikrai pasiskaitysi, bet pabrėšiu tai, su ko susidurime mes visi. Santykiai su parlamentu dėl užimtumo gairių iki šiol buvo tik formalumas. Ir, imu, ir mes nebuvome labai rimtai traktuojami tiek komisijos, tiek tarybos. Sunkiai ir daug dirbome, ir neretai, mano nuomonė, tikrai neblogų pasiūlymų pateikėme. Bandėme atkreipti dėmesį į problemas ir kaip ponas Gonzalės ateisingai tai pažymėjo, bandėme uh, pateikti geras formuluotės, siekime, kad į jas būtų atkreiptas dėmesys, bet dėja situacija kitokia. Todėl pabrėšiu, jog tikėjomės iš komisijos pat, sulaukti tokių pasiūlymų dėl gairių dar gruodį, tačiau vasarį dar nieko nėra pateikta. Todėl, manyčiau, vargi kažko sulauksime iki viršūnių susitikimo kovą. Nemanau, jog tuomet galės teikti kas nors, kad parlamentas turėjo teisę išsakyti savo nuomonę ir daryti kažkokią įtaką. Akivaizdu, kad mes kol kas apsiribojome e, savo principinę poziciją dėl direktyvos, tačiau norėtumėme daugiau pagarbos. Pritariu tyrimo išvadai, kad galų gale reiks baigti tuos gražius susirašinėjimus ir reiks paraginti komisiją prisimti atsakomybę jeigu nebus laikomasi nustatytų terminų. Nebejoju, jog per kitą kadenciją parlamentas šį klausimą tikrai panagrinės. Būtent pirmiausia įvertinti, kaip viskas iki šiol vyko ir tai apima tyrimo nagrinėjimą laikotarpį, o antra, Lisabonos procesas bus pakeistas naujų dokumentų, ir jau pagal naujas procedūras turės būti paisoma terminų ir, bu, ir būtina bus pateikti reikalavimą, kad griežtai reikia atsižvelgti į parlamentą ir jo poziciją. Neišvengiamai tokia nuostata turės būti. Nepamirškime ir apie ilgalaikę perspektyvą ir tai, kad parlamentas yra demokratiškai išrinkta institucija. Akivaizdu, kad kita, kitos kadencijos nariams šis tyrimas duos daug naudos, o jis tik patvirtina mūsų ilgalaikius įtarimus. Pone Van Lanka, jūs buvote pranešėję. Ačiū. Ačiū ponui pirmininkui ir ačiū už pristatytą tyrimą. Norėčiau, kad būtų kai kas patikslinta, paaiškinimas buvo labai greitai pateiktas ir norėčiau geriau įsigilinti į pačias rekomendacijas. Pritariu tam, kas buvo išsakyta, būtent, jog kitos kadencijos e, parlamentas turėtų siekti tarp institucinių susitarimo su taryba ir komisija dėl esamų procedūrų. Kita, kitos kadencijos parlamentui reiktų atkreipti tai dėmesį. Mes, kaip parlamentas, turime teisę tarti savo nuomonę ne tik pagal 128 straipsnį, bet ir į, atsižvelgiant į tai, jog esame demokratiškai išrinkta institucija. Būtent mes geriausiai jaučiama, kokia yra užimtumo situacija mūsų gimtinėse. Aš galiu pritarti išsakytojams pozicijoms, kalbant apie, e, apie neveiklumą ar panaikinimą. Mm, čia reiktų atidžiau viską panagrinėti. Komisijos ir tarybos terminai vargiai mums palieka pakankamai laiko, kai e, praeitais metais kartu su pona Moraja mes aštuntųjų metų gairias svarstėme, bandėme susitarti problema buvo ne laiko trūkumas padirbėti prie pranešimo, aišku, teko sparčiai suktis, viskas vyko, nepaisant to, labai neblogai. Tačiau bent jau formaliai taryba turėtų patvirtinti gairias po to, kai balsavo parlamentas. Tačiau buvo kitaip ir į taryba visiškai nesižvelgė į parlamento poziciją. Jeigu tarp institucinis susitarimas e, funkcionuoja, turime e, numatyti, kokias teisės parlamentas turi ar ne. Tačiau tiek visose trijose institucijose, tiek tarp mūsų socialinių partnerių reikia užsitikrinti nuomonę, jog kiekvienas iš mūsų yra svarbus, jeigu mes norime įgyvendinti Lisabono strategiją ir integruotas užimtumo gairės. Aišku, parlamento teisės, visa kita, tai duos mums naudos, tačiau tai neturėtų tapti mūsų argumentų pagrindu. Gal aš ne viską e, supratau, kolega, bet e, kadangi jūs labai greit kalbėjote, tačiau reikia skirti, kaip suprantu, privalomas konsult konsultacijas pagal 128 straipsnį ir, pag, ir nuo ankstesnių gairių, kur, de, pagal kurias konsultacijos vyko neoficialiai dėl užimtumo gairių. Taigi, parlamentas visuomet sveikino užimtumo gairias, kadangi užimtumo strategiją be kažkokių konkrečių mikro, makroekonominių tikslų ir panašiai, visa tai neturi jokios prasmės. Reikia laikytis integruoto požiūrio. Mes negalime leisti savo dirbti pagal du grafikus. Vienas grafikas nuomoniai, turime daugiau laiko ir antras terminas konsultacijos pagal ankstesnės užimtumo gairias. Dabar dėl konkretaus jūsų pasiūlymo. Jūs siūlėte parlamentui reikalauti mažiausiai penkių mėnesių konsultacijoms e, dėl užimtumo gairių. Tai reiškia, kad komisija dėl integruotų užimtumo gairijos turi pateikti rugsėjį. Juk egzistuoja auksinė politikos taisyklė, jog taryba nenusprendžia Liepą dėl integruotojų užimtųjų gairių vien dėl to, kad ne viena nacionalinė vyriausybė nesugeba užtikrinti tinkamų konsultacijų so, socialiniais partneriais ir tinkamai įgyvendinti veiksmų planų. Yra vasaros atostogos ir per jas darbai sustoja. Taigi pasiūlymas dėl integruotojų užimtumo gairių turi būti parengtas jau pavasarį. O jeigu mes atskaičiuosime penkis mėnesius, tai turime rugsėjį. Maničiau, jog reikalaujame per daug, komisija taip pat turi teisę patostogauti ir turi įvertinti nacionalinius veiksmų planus ir tam reikia laiko. Komisija paprasčiausiai nespės. Taigi, penki mėnesiai yra paprasčiausiai per daug. Ačiū už pasiūlymus ir manau, jog šis pasiūlymas bent jau per artimiausią mūsų posėdį, per kitą parlamento kadenciją. Nepamiršime šio klausimo ir sieksime tarp institucinio susitarimo. Ačiū. Perduosiu žodį vėl ponui Gonsalės, nes ponia Van Lankė turėjo jam klausimą dėl 128 straipsnio, tačiau trumpai norėčiau pasakyti, kad pritariu poniai Van Lanka, kad viskas dabar daug sudėtingiau, nes dabar turime integruotas gairias, o praktikoje dėl jų priimamas sprendimas metinėme vadovo susitikime. Tai patyrėme šiemet, o anksčiau sprendimai dėl žimtumo gairių buvo tik tai tiesiog formalūs birželio mėnesių sprendimai, nes dėl to buvo nuspręsta anksčiau. Taigi turime formalią procedūrą ir e, iš tikrųjų tai, kas praktiškai vyksta kovo mėnesį. Taigi dvi paralelinės procedūros. Reikia apsispręsti. Turime atskirą procedūrą užimtumo gairiams, integruotoms užimtumo gairiams ir ekonominiams gairiams. Ar galime sukurti integruotą procesą, ir kaip parlamentas padaryti spaudimą. Tuo pat metu turime suprasti, kad nacionaliniai veiksmų planai taip pat turi būti išanalizuoti ir pasverti. Taigi nelengva. Tačiau visą tai galima išspręsti tik per tarp, tarp institucinį sustarimą. Taigi klausimas ponui Gansalės dėl 128 straipsnio. Ačiū, pirmininkė. Galvojant apie ES teisę, griežtąją prasme, viena, viena garantija, kurią gali turėti Europos parlamentas, tai, tai tai, ką garantuoja sutartis, jeigu žiūrėsime į Luksemburgo teismo praktiką, tai jeigu tai nepasakyta sutartyje, tai nieko ir nebus. Ir kiek kartų parlamentas buvo teisus teismo nuomonė. Tačiau atrodo, kad ne visą laiką buvo teismo sprendimas palankus. Kiekvieną kartą, kai buvo a, pažeidimas, tai ne kiekvieną kartą buvo tai patvirtinta. Nėra a, termino konsultacijoms pagal 128 straipsnį. Ir tarybas gali priimti sprendimą, taryba gali priimti sprendimą nesikonsultuodama su parlamentu, tačiau jeigu tai yra išskirtinės aplinkybės, tačiau apie tai turi pranešti, e, kaip parlamentas gali paspausti tą teisinį mygtuką, kas leidžiama būtų pagal e, institucinę praktiką, o, o ne pagal sutartis. Pagal Nica, konstitucinę sutartį ir Lisabono sutartį E, su tais pakeitimais, e, kurie tam padaryti. Parlamentui vis tiek nepavyko pasiekti, kad jo teisė privalomių konsultacijai būtų pripažinta e, dėl užimtumo gairių. Aš esu teisės profesorius ir man atrodo, kad parlamentas turi labai silpną poziciją ir neturėtų pradėti teisinių ginčių, nes pralaimės. jokios abejonės nėra, kad tai, kas buvo pasakyta anksčiau, yra teisinga. Pagrindinis, jau jūsų pagrindas yra remtis tarp institucinių susitarimų, išspręskite problemą tame susitarime. Reikia geros valios iš komisijos, tarybos ir parlamento pusės, kad visos institucijos galėtų e, žvelgti į problemą racionaliai, kad kai kalbam apie užimtumo gairias, būtų laikomasi tos pačios procedūros, kaip ir konsultuojantis su parlamentu dėl ekonominės politikos. Labai ačiū. Tai bus ateities parlamento diskusijos tema. Aš tikiu, kad bus pasiektas tarp institucinis sustarimas, galbūt bus nelengva, bet tai yra būtina, kad e, kitos kadencijos parlamentas pasiektų tokį sustarimą. Kalbant apie ponios von Lanker, klausimą, tai pasakysiu, kad šios, šio tyrimo rezumė bus, kaip galima greičiau, uždalintas visiems nariams, o visa studija bus prieinama po kelių savaičių. Turėsime pagrindą diskusijai ir dabar noriu padėkoti ponui Gonsalės už jo atliktą darbą, už jo tyrimo pristatymą. Labai ačiū, kad padėjote mums. Taigi galime baigti diskusiją šiuo klausimu. Ir kitas darbo tvarkės klausimas yra subrangos įmonių socialinė atsakomybė gamybos grandinėse. Ponas Lechnen, jums suteikiamas žodis. Like to... Labai ačiū, pirmininkė. Aš trumpai jums papasakosiu apie šio pranešimo kontekstą. Dažnai sakoma parlamente, kad tam, kad vidaus rinka gerai funkcionuotų, reikia, jog būtų pasitikima e, vienų bendrovų kitomis, e, kalbu apie bendrovės veikiančias skirtingose šalyse. E, subrangos apimtys per pastarąjį dešimtmetį labai išaugo ir tai nėra blogas dalykas, nes atsiranda daugiau ūkinės veiklos, darbo vietų. Tačiau mums reikia aiškiai aiškių taisyklių dėl subrangos veiklos visoje sąjungoje. Tuo prisidėsime prie darbo rinkos gero funkcionavimo. Darbdaviai, sąžiningi darbdaviai, ypač e, mažose ir vidutinėse įmonėse dažnai turi sumokėti už aplaidumą, nors nedaug yra tų aplaidžių bendrovų galbūt. Aštuonios valstybės narės jau taiko nacionalinės atsakomybės sistemas, bet reikia, kad būtų Europos masto sprendimas pasiektas visai vidaus rinkai, jeigu mes iš tikrųjų norime, kad su, sukurti tikrą ES darbo rinką. E, Dublino fondas parengė puikų tyrimą dėl statybos sektoriaus ir išvadose šio tyrimo buvo pasakyta, kad atsakomybės taisyklės e, tenkina įvykdo numatytus tikslus ir aš dėl savo šalies galiu pasakyti, kad mūsų patirtis taip pat yra panaši. Vidaus rinka galėtų išlošti, jeigu būtų aiškių taisyklių nemažai Ir ne tik tai jos būtų skirtos darbuotojams apsaugoti, bet būtų ir e, įrankis kovoti su šešėlinė ekonomika ir priemonė išbaigti vidaus rinkai. Tikiuosi, kad šis komitetas parems pranešimą, balsuodamas teigiamai rytoj. Norėčiau tą pasakyti, noriu pasakyti, kad tai nėra kairės ar dešinės klausimas Dabar nebegali ES prarasti Europos darbdavių paramos. Aš tikiuosi, kad komisija atsižvelgs į tai, kai nagrinės e, užsimšio klausimų ateinantį teisėkūros laikotarpį. Mums reikia tokių pasikeimo stiprinimo priemonių. Kadangi, kaip jau sakiau, kaip sakoma, pasitikėjimas Europos Sąjunga tarp darbdavių nėra toks jau labai didelis. Kolegos, norėčiau padėkoti Jums ir pirmiausia šešėliams pranešėjams už labai konstruktyvius pakeitimus ir gerą bendradarbiavimą. Iš viso pateikta 66 pakeitimai ir iš balsavimo sąrašo matote, kad su liberalais ir žaliaisiais pasiekėme vieną kompromisą, tai E, dėl 22 ponios Šiodir pranešimo, kuris taps konstatuojamąją dalimi. Pakeitimo, kuris taps e, konstatuojamą dalimi. Ir mes turime galvoti apie Europos e, verslininkus ir darbdavius. Ačiū. Ačiū. Taigi jūs esate susipažinę su 66 pakeitimais ir sieksime kompromiso. Elė Šioner. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ponui pranešėjui. Šis reiškinys, kad darbuotojas dirbdamas su rangovui dirba prastesnėmis sąlygomis negu dirbdamas pagrindiniam rangovui yra realybė ir kad reikia keisti padėtį, tai akivaizdu. Ir prieš tai neprieštarauja niekas. Mano frakcija tuo labiau. Tačiau kaip mes tai padarysime? Čia jau išsiskiria mūsų keliai ir mūsų nuomonė skiriasi nuo pranešėjo. O kitaip mano ir socialiai bei socialistai ir žalieji. Dabar trečioji dalis. Labai gražus pasiūlymas, socialinis ženklinimas. Mano gimtinėje yra tokia ženklinimo sistema. Gali darbdavys užsiklijuoti ant durų tokį e, ženklą ir e, pritraukinėti darbuotojus. Bet tai jau yra nacionalinis klausimas ir valstybės narės turėtų pačios apsispręsti visų pamastyti, jeigu mes tokį socialinį ženklinimą pareigosime įvesti europinių lygmenių per komisiją, tuomet daugelis įmonių pajus eilinį iš Briuselio sklindantį pavojų. O antra, kas man yra dar svarbiau, kasgi kontroliuos visą tai. Mums reiks papildomų pareigybių komisijoje, kad žmonės galėtų viską kontroliuoti, jog visose 27 valstybėse laikomasi taisyklių ar nesilaikoma. Todėl tai tikrai nėra europinis, o nacionalinis klausimas. Tai mums yra gyvybiškai svarbus klausimas. Kitas klausimas yra skolininkų ir kreditorių santykiai. Bandoma įvesti mm, kažkokį, kažkokią panacėją, mm, kaip būtų galima išvengti vėluojančių atlyginimų ir kaip reiktų įsiaiškinti situaciją e, tokiuose, su, tokios, tokiais atvejais. Na, sudėtinga viskas yra ir mm, Pranešėjas siūlo kurti pasitikėjimą stiprinančias priemonės ir Europinių lygmenių atrodo, kad viskas yra gražu ir gerai. Aš dirbu ir teisės komitete, kur mes kalbame apie e, baudžiamąją ir civilinę teisę, tačiau mus sieja sutartis. Negalime reikalauti bet ko, kad ir kaip gražiai tai skambėtų. Yra konkrečios nuostatos sutartise ir to reikia paisyti. Todėl nei dabartinėse sutartise, nei Lisabono sutartyje nėra tokiam reikalavimui teisinio pagrindo. Ir nereiktų apsimesti, jog mes galime nekreipti dėmesio į teisinę teisinį pagrindą ir reikalauti įtvirtinti kažkokias mums gražiai atrodančias taisyklės arba tiesiog jeigu mums nori turėti bendrų europinių taisyklių. Tokie veiksmai nesustiprina piliečių pasitikėjimo Europą. Kreditorių pilna atsakomybė, bent jau mano nuomonė, yra nacionalinis klausimas ir civilinės teisės sritis. Deja, šiai sričiai nėra jokio teisinio pagrindo. Aš dar e, matau abejonių dėl 46 ir 51 mano frakcijos pakeitimų ir kodėlgi tai yra neįmanoma, kad šie pakeitimai negalioja, gal ponas pirmininkas galėtų tai paaiškinti, arba rytoj norėtumėme sulaukti paaiškinimų. Dėl 38 pakeitimo, kur kalbama apie komisijos žalėją knygą, dėl darbo teisės. Kodėlgi socialistai nori tokios nuorodos? Aš kaip EPP narė Labai džiaugiausi, kad komisija šią knygą išmetė ten, e, kur jai ir vieta, juk ši iš šiukšlių dėžė, nes ši knyga nieko nestiprina ir e, flex security nuostatos tiesiog e, supa, suprastina ir pablogina darbuotojų apsaugą. 49 pakeitimas, grandininė atsakomybė, tai taip pat yra labai aiški nuostata. Jei akivaizdu, jog, kai akivaizdu, jog tokiam reikalavimui nėra teisinio pagrindo, tai nėra reikalo komisijai tyrimo ir atlikti. Komisija ir taip turi daug darbo pagal e, teisėtus reikalavimus, nereikia jai papildomą užkrauti. Kolegai Greima turiu klausimą. Penktasis pakeitimas dėl konstatuojamosios dalies. Jis e, kalba apie e, algų nus įstatymus, kad visa tai turėtų būti palikta pramoniai. Aš nelabai suprantu, kas turima omijoju, kad mano gimtinėje ir kitose šalyse socialiniai partneriai sudaro kolektyvinės darbo sutartis. Ir man atrodo, jog tai yra labai gerai. Apibendrinsiu, mūsų frakcijai kelia daug problemų šis pranešimas. Era yra keletas esminių dalykų, kurie nulems, ar galėsime pritarti pranešimui, ar ne. Pirmiausia, pabrėšiu, jog mes, aišku, norime e, panaikinti piknaudžiavimus darbo santykiuose, kai kalbame apie subrangovus, Tiesiog nesutarėme dėl kelių, kaip tos piknaudžiavimus pašalinti. Nereiktų čia mums e, įsisukti su europiniu reglamentavimu bei viską suvienodinti, siūlau gerai viską apgalvoti ir palikti atsakomybę tiems, kurią ją ir privalo nešti, būtent valstybėms narėms. Ačiū, Gabriela. E, pranešiau, jog sekretorius sektoriatas e, nepriėmė kai kurių pakeitimų, nes dalis jų yra svarstoma Libe komitete. Nes mes pasidalėjome darbus prie šio dokumento ir tokius pakeitimus reiktų e, teikti kažkur kitur. Elizabeth Schulter dabar, prašom. Ačiū. Ponios Štar nuomonės labai atidžiai klausiausi, bet manau, jog europinė teisė vystosi ir mes prie to prisidedame. Visiškai nesenai dėl pono Fava pranešimo plenarinėje sesijoje balsavome. E, ten kalbama apie darbdavių prasižengimus įdarbinant nelegaliai trečiųjų šalių e, piliečius. Tai iniciatyva mm, išplaukianti iš vidaus ir teisingumo reikalų e, tarybos iniciatyva. Komisija pateikė pasiūlymą, bet inicijavo būtent taryba. Ir kaip kolega Lechtinen teisingai pažymėjo, reikia išplėtoti šią mintį, pasiremti šiuo pranešimu, pateikti naujų pasiūlymų, kaip, reikia, kaip būtų galima tobulinti. Todėl negaliu pritarti ponios Štauner mintims, mes juk esame nuėję daug toliau ir tą padarė taryba, tai yra valstybės narės. Jos nusprendė paprašyti komisijos pasiūlyti naują tvarką, Tai sukūrė teisinį pagrindą, kurias e, Lechtinen e, pranešimo tikrai nepaneigia. O ponios Štauner mintis, jog turime grįžti į praeitį, kad valstybės narės nori e, daugiau savarankiškumo, tai yra jos nuomonė, negaliu jai pritarti. Ačiū. Jan Krimer norėtų pasisakyti. Prašom. Ačiū, Tomai. Labai trumpai pasisakysiu vokiečių kalba, nes yra vertimo raštu klaida dėl penktojo pakeitimo. Aš siūlau kad e, jei dėl to kiltų e, spaudimas darbo santykiams, tai yra klaida vertime, nes angliškame tekste yra visiškai e, kitokia mintis išdėstyta ir reiks viską pasitikslinti su sekretorietu, nes mano mintis buvo neteisingai interpretuota vertime. Galiu šį beitą pridurti, pastaraisiais metais aš nemažai padirbėjau šioje srityje, kad būtent darbo santykių pažeidimai ar nepaisimas dėl nelegalaus darbo, dėl kažkokių kitų priežasčių atsiranda tuo met, jeigu nepaisoma esamų taisyklių, bandoma jas kažkaip apeiti, pavyzdžiui, bandoma išvengti kolektyvinių sutarčių ar, nepaisyti, ar jų nepaisyti, išvengti kolektyvinių susitarimų dėl algų. Būtent dėl to aš pateikiau šį pasiūlymą. Ačiū, Janai, džiugu, kad tu kalbi ir vokiškai. Labai džiugu dėl to. Luidžiai Kopalovo, prašau, žodis jums. Thank <laughs> you. No, it's not referred to me. I, I... <laughs> no, volevo soltanto sottolineare. Ačiū. Norėjau pabrėžti, kad išvykusios diskusijos dėl mūsų tikslų, kad mes nenorime piknaudžiavimo atsirandančio dėl subrangos. Subranga turi tam, tikros, tam tikrų priežasčių. Tai reiškia, kad gamybos grandinė, specializuota bendrovė, tam tikrose procesuose gali būti įtraukta per subrangos sutartis. Ir tai leidžia įtraukti į gamybos grandinę specializuotą darbą, specializuotus gebėjimus tačiau subrangos nereikėtų naudoti netinkamai. Ne tik tam, kad būtų išvengta nemo, tinkamos atlyginimo nemokėjimo, bet taip pat, kad būtų, nebūtų taip bandoma išvengti socialinių įstatymų apiejimo saugos darbe reikalavimo. Subranga turi būti naudojama, bet ji neturi būti būdas piknaudžiauti. Taigi, subrangovas turi būti už tai atsakingas. Pone Štauner sakė, kad tai nėra šio dokumento tikslas, tai būtent ne šis tikslas e, bus išskiria, bet būtent klausimas, kur yra kompetencija ir atsakomybė Čia yra bendrijos dimensija, kuri, kuri pasireiškia keliose direktyvose dėl subrangos. Ir taisyklės iš tikrųjų egzistuoja, bendros rinkos taisyklės. Ir visame tame yra europinė dimensija. Europa nenori, kad subranga būtų naudojama stengiantis apeiti taisyklės. Turime konkurencijos teisę ir visokią kitokią. Ir jeigu subranga naudojama tam, kad būtų apeitos e, bendrosios rinkos taisyklės, tai tada neturėsime bendrosios rinkos. Ir manau, kad tos pačios, to pačio teisinio pagrindo panaudojimas kaip ir anksčiau gali būti įmanomas ir galime šioms taisyklėms suteikti europinę dimensiją ir taip pasiektume tikslą, kad, kad būtų bendra ir atskira atsakomybė. Atska, bendro, pagrindinė bendrovė turi būti atsakinga, ji naudodama subranką taip pat vis tiek yra atsakinga už tai, kad subrangovas nepažinėtų taisyklių, būtų subranga naudojama tinkamai, kad ji būtų teisėta sveikatos saugos prasme. Manau, kad tai egzistuoja, kaip kitaip mes turėsime bendrąją rinką. Man atrodo, kad turime teisinį pagrindą. Principas yra tas pats, kad norime, kad subranga nebūtų naudojama piknaudžiavimui, negalime jos naudoti tai yra, ją reikia naudoti būtent e, specializacijai. Manau, kad ponios Štaner pakeitimas e, galėtų leisti pasiekti kompromisą. Ji sako, kad čia turi būti bendrijos dimensija, bet taip pat turi būti laikomasi proporcingumo ir subsidiarumo principų. Ir jeigu yra tam tikra išskirtinė valstybės narės kompetencija, tai būtent ja, reikia naudotis, bet turi būti e, koordinuojama. Manau, kad galime rasti kompromisą. Ir nepamirškime, kad e, jūs minėta žalioji knyga skirta lankstumui ir darbuotojų apsaugai, bet e, yra dalių, kur kalbama apie subrangos praktiką ir manau, kad panašios nuorodos yra įmanomos ir dėl to turėtume susitarti. Ačiū. Ačiū, Luidžiai. Ana van Lank. Lanker. Ačiū. Nekalbėsiu ilgai, norėčiau pakalbėti apie teisinę pagrindo trūkumą. Norėčiau pasakyti, ponia Ištauner, kad teisinis pagrindas yra, o įrodymas yra tas, kad Europos parlamentas praėjusią savaitę patvirtino direktyvą dėl nuobaudų darbdaviams jeigu jie įdarbina darbuotojus nelegaliai. Gana ciniška būtų sakyti, kad tas teisinis pagrindas nebūtų taikomas subrangai gamybos grandinėse. Tačiau pati komisija pateikė pasiūlymą dėl gamybos grandinių, todėl negalima sakyti, kad teisinio pagrindo nėra. Tokia bendrijos iniciatyva. Ačiū. Labai ačiū. Ar dar kas nors norėtų kalbėti? Aš, kiek žinau, iš komisijos nieko neturime. Pakeitimams nebūtina turėti komisijos atstovą. Praėjusią kartą jie šnekėjo, todėl dabar nebūtina. Lasar. Pone pirminkė, trumpai iš principo, jeigu turime tarpvalstybinių problemų, turime turėti ir tarpvalstybinius sprendimus. Jeigu pažiūrėsime į mano 49 pakeitimą, tai, tai neprieštarauja ponios Štauner pačilovos argumentams. Tiesiog prašoma komisijos imtis veiklos ir kažką padaryti. E, šių problemų atžvilgių. Labai ačiū. Rytoj balsuosime 9 val. Prašom nepamiršti atsinešti savo kortelių. Balsavimas bus elektroninis. Ir turėsime balsuoti dėl kelių pakeitimų. Dabar septintasis mūsų darbo tvarkės klausimas, tai daugia kalbystė, Europos turtas ir bendras rūpestis. Žodis e, nuomonės referentui. Prašom. Multilingualism, uh, uh, it's uh, not just a possibility. Daugia kalbystė tai ne tik galimybė susijusi su kalbų mokėjimu, bet, kaip sako naujas pavadinimas, tai ir turtas. Aš rengdamas nuomonės projektą apie tai ir bandžiau kalbėti Aš esu užimtumo komiteto narys, norėčiau padėkoti savo kolegoms už pastabas, pakeitimus, kai kurie buvo pateikti jau praėjus nustatytai datai, kai kuriuos galbūt reikėjo adresuoti kultūros komitetui, tačiau daugeliu atveju mes pasiekėme kompromisą. Ir tiek, te pasakysiu, dabar laukiu jūsų reakcijos. But if you like. Auf der Rednerliste habe ich den Sepp Kustacher. Sepp, du hast das Wort. Ich habe nicht gemeint, dass der Bericht. Prašau. Jums žodis, nes tikėjau, kad taip trumpai pranešėjas kalbės du aspektai. Pirmiausiai tiek Oimen Reuter, tiek Gabrielė Kreto pasiūlymas man patinka, jog būtų mokymas ne tik anglų, bet ir kaimininių šalių kalbų. Jeigu mes pernelyg e, greitai išmoksime e, pasaulinės anglų kalbos, tai kyla pavojus, jog kaimynai tarpusavį kalbėsis ne gimtosiomis, o anglų kalba. O dabar mano keturioliktasis pakeitimas ir aš E, išgirdau, kad pranešėjas turi abejonių. Todėl pabandysiu paaiškinti. E, kalbotarininkai yra įrodę, jog būtina gerai mokėti gimtąją kalbą, norint išmokti užsienio kalbos. Todėl migrantai e, turi gerai išmokti savo gimtąją kalbą. Aš nenoriu pasakyti, jog šis pakeitimas reiškia jog migrantai prašau mokykitės savo gimtosios kalbos, likite atsiskyrę ir panašiai. Priešingai, integracija reiškia, jog turi išmokti šalies, į kurią atvyko kalbą, bet kad tą padarytų, jie turi gerai mokėti ir gimtąją kalbą. Aš apie tai kalbu, nes puikiai žinau integracijos mokyklas Kielno mieste ir e, specialistai puikiai žino, kokia yra situacija. Jeigu mes ignoruosime gimtąją kalbą, tai reiškia sunkiau sugebėsime išmokti užsienio kalbą. Todėl siūlyčiau pranešėjui pergalvoti savo poziciją dėl 14 pakeitimo. Ačiū, Sepai. E, džiugu, kad reikia, kad raginė išmokyti ne tik anglų, bet ir netyčia kažkokios kitos kalbos. Prašom, kolegė. Mulțumesc foarte mult, nu vreau să reiau argumentele. Labai ačiū. Nenorėčiau kartoti savo argumentų išsakytų praeitą kartą per diskusiją. Norėčiau padėkoti pranešėjui visiems jo asistentams ir kolegoms, kurie parengė ir sustarė dėl labai gerų kompromisų. Jie labai aiškiai surašyti, pranešimas yra gana tikslus. Taip pat pritariu kolegai, ta prasme, kad mūsų vartojamos kalbos yra kalbos, kurios teikia mums bazinę gramatinę struktūrą. Negali mokytis kitos kalbos, jeigu nemoki savo. Negali mokytis užsienio kalbos, jeigu nemoki savo kalbos, jeigu nesuvoki tos gimtosios kalbos gramatikos labai gerai. Taigi mes iš tiesų paremsime 14 pakeitimą Nemanau, kad dėl to pakeitimo iškiltų kokiu nors politinių problemų. Fircien. Pone Kustačiar, 14 pakeitimas e, man nekliudo, bet aš kalbu apie kitus e, pakeitimus, nes mes dirbame užimtumo komitete, o jūsų pakeitimai daugiau patenka į kultūros ar kitų komitetų sritį. Tačiau aš tikrai neprieštarauju jūsų pasiūlymui. Nein, ich, ich versuchte ganz äh, als. Aš esu didelės mažumos atstovas ir paprasčiausiai bandžiau parodyti, kad esu lankstus ir todėl siūlau šį pakeitimą į kultūros ir švietimo komitetą perkelti. Ačiū. Tack så mycket. Labai ačiū. Pasisakė paskutinis kalbėtojas šio darbo tvarkės klausimų. Diskusija baigta. Balsuosime dėl jo rytoj. Toliau pacientų teisės į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse. Žodis ponui Brageto. Dėkuoju. Jau esu išplatinęs kompromisinius pakeitimus, yra 8 ir 9. Man regis, jie pagerins pranešimą, jie atsisp... juose atsispindi mano kolegų pasiūlymai. Du kompromisai iš tikrųjų keičia komisijos pasiūlymą, tai yra E ir F Pakeitimai susijęs su direktyvos aštuntuoju straipsniu. Čia kalbama apie specializuotos ligonės priežiūros apibrėžimą ir e, gydymo, taikytų procedūrų gydymo sąrašo atšaukimo. E, taip pat trečioje pastraipoje ten kalbama apie iš ankstinį leidimą, kuriam taikomas vienas kriterijus tik tai. E, tai yra, kad kilmės valstybė narė gali paprašyti iš ankstinio leidimo. Jeigu mobilumas gali sukelti problemų ekonominiai, finansiniai, pusiausvėje arba pakengti valstybės narės sveikatos apsaugos sistemai. Taigi tai yra du kompromisiniai pakeitimai, kurie siūlo pakeisti pateiktus komisijos pasiūlymus, o kiti paprasčiausiai atsižvelgia į kolegų pasiūlymus ir, man atrodo, jie pagerina pranešimą. Labai ačiū. Pone Lin, toliau ponas Venlankė. Ačiū. Norėčiau dar kartą padėkoti pranešėjui iš bendradarbiavimą šiuo klausimu. Žinau, kad jūs nerengė, neparėmėte mano pakeitimų 1, 5 ir 4, bet džiaugiuosi, kad jūs atsižvelgėte į daugelį mano pasiūlymų. Dabar 191 toks mano pasiūlymas apie tai, kad reikia valstybėms narėms informuoti apie sveikatos paslaugų teikėjus ir registravimą pagal teisę teikti paslaugas. Man kilo rūpesis, kad pavyzdžiui, jeigu kažkurioje valstybė narėje gydytojas išbraukiamas iš gydytojų sąrašo, tai labai svarbu, kad pacientas žinotų, jog jo negydo gydytojas išvažiavęs, tas pats gydytojas išvažiavęs į užsienį. Uh, ir kad būtų pateikta informacija apie tokią gydytojo išbraukimą. Dėl to keitimasis informacija ir svarbus, mes jau 2007 metais 15 kovo savo rezoliucijoje apie tai kalbame atitinkamoje, apie bendrijos veiksmus sveikatos apsaugos srityje. Tai aš nežinau, kodėl jūs priešinatės tam 191 pakeitimui, kuriuos skiriama apsaugoti e, pacientams e, būtent, kad jų negydytų gydytojas, kuris išbrauktas iš gydytojų sąrašo registro atitinkamoje valstybėje narėje. Tačiau tuo pačiu noriu padėkoti Jums už tai, kad atsižvelgėte tiek daug mano pakeitimų ir kad siekėte su manimi susitarti dėl kompromisų. Ačiū pirmininkė. Atleiskite, kad po, po pranešimo apie daugia kalbystę kalbėsiu anglišką, bet prieš šį posėdį E, turėjau sustikimą ir rengiausi šiam sustikimui, šiam klausimui angliškai. Tikiuosi, kad vertėjai atleis. E, dėkuoju pranešėjui už gerą bendradavimą siekiant kompromisų, daug ką pavyko išsiaiškinti, tačiau yra keletas detalių, kurias reikėtų išsiaiškinti. Pirmiausia, norėčiau atkreipti kolegų dėmesį į tai, kad mums pavyko patikslinti direktyvos taikymos rytį. Direktyva yra skirta tik tai pacientų mobilumui, o ne e, gydytojų mobilumui. Taigi niekas negali daugiau pasakyti, kad čia Bolkensteino e, direktyvos pakeitimas ar kas nors. Tai yra tik pacientų mobilumas. Problema yra, ponia pirmininkė, kad jeigu mes tai turėsime galvoje, turėtume balsuoti už 37 žaliųjų pakeitimą ir 48 žaliųjų pakeitimą, kurie apriboja tarp valstybinės E, sveikatos priežiūros e, supratimą, e, siejant tai tik tai su pacientų mobilumu, judumu, o ne su gydytoju. Taigi, konstuojamosios dalis, aišku, turi patikslinti tai, kas sako ma, straipsnėse. Taip pat reikėtų daugiau dėmesio skirti socialinės saugos koordinavimui ir Tai labai gerai daroma 73-ame žaliųjų pakeitime, netgi turint galvoje ir 71-ąjį pakeitimą, nes žaliai aiškiai sako, kad esant konfliktui, būtent reglamentas turi pirmenybę. Žinau, kad mūsų pranešėjas nori pritarti 72-ajam e, pakeitimui. Aš pritariu RIE 72-ajam pakeitimui, bet jį atsižvelgėme ir 74-ajame pakeitime. Aš norėčiau, kad RIE pagalvotų, ar tas paminėjimas E, naujo 883 reglamento prioritetas, e, ar jis nėra pakankamai, ar nėra pakankamai į tai atsižvelgiama 74 pakeitime. Ir tada mes galėtume pritarti arba 71 mano pakeitimui, arba 73 žaliųjų pakeitimui. Taigi, e, aš norėčiau sakyti, kad geriau būtų pritarti 73 pakeitimui. Trečia, labai gerai pavyko apibūdinti, apriboti gydymo procedūrų apibrėžimą ir aš dėkoju pranešėjai už pritarimą 76 pakeitimui, nes jis yra geresnis negu mano. Mes ilgai diskutavome apie e, gydytojų ar profesionalų apibūdinimą ir dėkuoju už 76 pakeitimą. Ketvirta. Tai yra labai svarbu. Mes pripažįstame, kad iš ankstinis leidimas yra bendroji taisyklė, ne išimtis. Ir valstybės narės turi apibrėžti, kas yra ligoninės priežiūra, specializuota priežiūra ir dėkoju pranešėjai už pritarimą šiam klausimui. Iš ankstinė leidimų sistema yra svarbus savybių priemonė e, tam, kad pacientų judumas nepadarytų e, svarbiems aspektams e, sveikatos priežiūros sistemos poveikiam. Kai kurie kolegų sureagavo labai keistai dėl to paskutinio sakinio, nes tas tai yra tik tai įvairių sąlygų paminėtų 8 straipsnio trečioje dalyje sintezė. Ir 8 straipsnio A ir B. Ir plačiau viskas yra suformuoluota, tiesiog neapribojami atvejai, kada galima, kad valstybės narės gali reikalauti iš ankstinio leidimo. Tai yra bendra taisyklė ir tai yra svarbus ARF e, svarbus e, kompromisiniai pakeitimai, kur apribojame šios direktyvos taikymos rytį. Manau, kad svarbu taip pat, kad pranešėjas priemė mūsų, priemė mūsų pasiūlymą ne tik e, spręsti, kalbėti apie išvažiuojančius pacientus, bet ir atvažiuojančius. Todėl aš dėkoju už G kompromisą. Vienintelis liek, liek, liekantis klausimas. Mano politiniai frakcijai Ir tai yra labai svarbu ir aš reikalauju į tai atsižvelgti. Šios direktyvos teisinis pagrindas yra 95 straipsnis bendrosios rinkos kūrimo užbaigimas. Tai yra tik vienas teisinis pagrindas, kuriuo galime remtis. Tačiau šis pagrindas turi problemą, nes suteikiama iliuzija, kad gal, pacientų judumą galima spręsti tik tai per vidaus rinkos priemonę. Ir mano politinė frakcija tvirtai reikalauja atsižvelgti į tai, kad būtų atsižvelgta ne tik į 95 straipsnį, bet taip pat 152 dėl viešosios sveikatos ir nuoroda 16 straipsnį dėl bendrųjų paslaugų, kad būtų aišku, kad ši direktyva ne tik vidaus rinka pacientams, bet tai direktyva kuri taip pat, kuriai rūpi pacientų e, sveikata ir apskritai visuomenė. Tokios mano pastabos, pirmininkė, manau, kad galime tinkamai į tai atsižvelgti ir tuomet pasiūstume aplinkosaugos komitetui gerą signalą, tačiau aš norėčiau grįžti vėl prie klausimo, kurį kartoju visą laiką. Ar jau aišku dėl kompetencijos, kuris suteikta mūsų komitetui, turi būti aišku, kad šiame komitete mes galime pateikti gerą rezultatą, tačiau jeigu po to į tą rezultatą niekas neatsižvelgia pagal mūsų kompetenciją kitame aplinkosaugos komitete, tada mes neturime jokio apsidraudimo. Aš visą laiką vis kartuoju e, šį klausimą, nes mano politiniai frakcija tai yra labai svarbus klausimas. Ačiū. Tack så mycket. Jag ska kommentera det senare. För... Labai ačiū. Pakomentuosiu tai vėliau. Pone Oma Reuten, po to pone Lambert. Ačiū, pone pirmininkė. Vakar turėjau galimybę ilgai kalbėti su ponu Brogeto apie šią direktyvą. norėjau pasikalbėti ir su Ana, bet neturėjau laiko. Tačiau galiu paaiškinti 72-73 pakeitimus, aš juos išskyriau, nes vienas yra susijęs su tuo, kas bus prieš direktyvą įsigaliojant, kitas po to, kai įsigalios, bet paaiškinsiu tai vėliau. Susidaro įspūdis, kad mes labai nenorime leisti laisvam, laisvo pacientų judumo. Tačiau e, teisingumo teismo nuomonė yra kitokia ir man susidaro įspūdis. kad turime laikytis e, komisijos pasiūlymo, o ne teikti kai kuriuos pakeitimus, turime būti realistai ir daryti tai, kas įmanoma. Žinoma, reikia kompromisų, tačiau man svarbiausia yra tai, kas yra aštuntame straipsnėje. Jeigu pažiūrėsime į aštuntojo straipsnio nuostatas, kurias kolegos pasiūlė pakeisti, mes bandome atimti iš komisijos tam tikras galės, o tai gali turėti labai didelių pasiekmių, nes jeigu komisija nebegalės nustatyti, kada pacientas gali vykti iš vienos šalies į kitą ir kada ne, ir kaip apiriešime tam tikrą sveikatos priežiūrą, tam tikras rytis. Na, žinoma, reikia įtraukti ir nacionalinius ekspertus, tačiau e, jeigu komisija to negalės padaryti ir mes šią atsakomybę paliksime 27 valstybėms narėms, tai tuomet nebus, e, pacientai neturės teisės laisvai vykti į kitą varstybę. Ir per kitą, per rinkimų kampaniją aš teiksiu, kad tarp valstybinė priežiūra turi būti prieinama e, pacientams ir visi kompromisai ir pakeitimai turi tai atspindėti. Man atrodo, kad kai kurie pakeitimai yra per daug ribojantys. Aš nieko neturiu prieš tai, kad būtų leidžiama valstybėms narėms daryti įtaką pacientų judėjimui. Tai nėra tikroji problema. Tačiau jeigu taip darysime 27 būdais, skirtingais būdais, tuomet ši direktyva bus neįmanoma taikyti. Dar kartą noriu kreiptis į kolegas, susėsti dar kartą už stalo nes aš turiu patirties šioje srityje, praktinės patirties e, pacientų judumo srityje, o valstybės narės bijosi, kad kažką iš jų atimsime. Tai yra nesąmonė, tai yra net netiesa, nes Europos teisingumo teis, teismas jau tą galę yra iš jų atėmęs. Mes tiesiog bandome teismo sprendimus išdėstyti aiškia kalba. Piliečiai yra kreipiasi į teismą ir laimėję e, bylas ir mes turime į tai atsižvelgti. Aš pasirengusi vėl su visais kalbėtis ir manau, kad mes nesame pakankamai drąsūs tiesiog. Ačiū. Pone Lambert, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui už atliktą darbą. Visiškai pritariu Van Lankė e, dėl jos minėtų pakeitimų ir džiaugiuosi dėl tam tikrų patikinimų ir didesnio saugumo dėl e, to, jog turime kompromisinių pakeitimų. Dabar sureaguosiu į tą, ką Omen Ruitin pasakė ir kiti kalbėjo. Mes bandome rasti pusiausvyrą. Būtent e, pareng, norime parengti rinką, kad žmonės galėtų mm, vykti gydytis e, kur nori su valstybių narių prievolę teikti sveikatos apsaugos paslaugas. Ir aš norėčiau, kad būtų aiškus ryšys ne tik konstatuojamose dalise, bet ir pačiuose straipsniuose, kad būtų ryšys su 152 straipsniu 16 dalimi ir 16 straipsniu. Taigi e, mes turėtume mes tą pabrėžti. Jei pilietis nori mokėti pinigus ir rizikuoti, vykti gydytis, tai yra visiškai jo atsakomybėje. Tačiau kalbame apie kompensavimą. O piliečiai nori žinoti, ar jiems bus kompensuojamos sumokėtos lėšos. Jie nori visiškos e, užtikrintumo, todėl iš ankstinio leidimų sistema yra būtina. Jeigu egzistuoja rizika, kad e, tam tikrais atvejais gali e, būti jums gražinami ar negražinami pinigai už gydimą, situacija pasikeis. Taigi reikia saugumo, dėl to turime sukurti sistemą, kuri saugumą suteiks. Jeigu liks abejonių, tai bus negerai ir kai kurie pasiūlymai tikrai nesaugumo jausmą sukelia. Negalime mes apeiti iš ankstinio leidimo sistemos, tai yra svarbu pacientams. Pacientams svarbu žinoti, kiek jiems lėšų bus sugražinta. Ir aš iki šiol negirdėjau ne vieno pasiūlymo, kuris leistų pacientui jaustis taip saugiai, kaip iš ankstinio, iš ankstinio leidimų sistema. Aišku, yra tam tikra e, atsakomybė e, tos vietos, kurioje asmo yra gydim, gydomas. Reikia tikėtis, kad valstybės narės pateiks informaciją apie save, tačiau kaip bus pateikiama informacija apie likusias valstybės narės, aš nežinau, ar mums pavyks sudaryti iš kompetencijų sąrašą, kuriuo mes norime bet gal parengsime kažkokį pasiūlymą, kuris leis pasiekti didesnį saugumą ir padės apsispręsti aplinkos apsaugos komitetui. Ačiū. Dabar prieš suteikdamas žodį pranešėjui keletas bendro pobūdžio pastabų. Tai buvo labai geras bendradarbiavimas tarp frakcijų ir komitetų. Mes e, turime puikiausias prielaidas e, pasiekti platų e, susitarimą tais klausimais, kuriais mes kaip komitetas esame atsakingi. Taigi bendradarbiavimas puikiai funkcionavo. Aš nepateikiau jokių pakeitimų, tačiau uh, Ponios Lambert mintis mane labai sudomino, iš ankstinių leidimų sistema, apie tai mes aktyviai diskutavome, tie iš ankstiniai leidimai paliečia tiek valstybę, tiek sveikatos apsaugos sistemą. Ir buvo labai svarbus aspektas paliestas šioje sistemoje, būtent saugumas, žinojimas kad jeigu vykstama į kitą šalį gydytis, jam bus gydymo išlaidos kompensuojamos. Žinoma, galima sakyti, pabandyk nuvažiuoti gal ir sugražins tau. Tačiau manau, jog yra gyvybiškai svarbu, kad pacientas žinotų, kad gaus leidimą gydytis ir jiems bus kompensuojamos lėšos už gydymą. Todėl iš ankstinių leidimų sistema yra labai svarbu kiekvienam pacientui ir pritariu nuomoniai, jog pasiūlymas dėl iš ankstinių leidimų sistemos yra centrinis pasiūlymas visoje direktyvoje. Ir paskutinė pastaba. Greičiausia dėl tam tikrų procedūrinių dalykų aš norėčiau, kad balsavimas būtų atidėtas vienai ar dviems e, posėdžiams, nevyktų rytoj, gavau laišką iš aplinkos komiteto pirmininko. Ten rašoma, kad kreipiamasi į teisės komitetą su prašymu patikslinti teisinį pagrindą. Šis laiškas nebuvo paviešintas, bet aš jį gavau ir kalbama, jog aplinkos komitete pateikta nemažai pakeitimų su siekiu keisti teisinį pagrindą. Dėl to aplinkos komiteto pirmininkas nusprendė pasikonsultuoti su teisės komitetu. Be to, mes e, komitete diskutavome, e, kur yra mūsų atsakomybės ribos, svarstant šį klausimą, kur jos baigėsi, kur prasideda aplinkos komiteto kompetencija. Aišku, e, ponas Brageto turi išsakyti savo poziciją, nepamirškime, jog reikia išspręsti kompetencijos klausimą ir teisinį pagrindą. Ponas Uski nusprendė kreiptis į Teisės reikalų komitetą. Taigi reikia patikslinti tuos keletą klausimų. Žinoma, šiandienos diskusija nėra ir nebuvo betikslė. Reikia siekti kiek įmanoma didesnio sutarimo šiuo svarbiu klausimu bet siūlau atidėti balsavimą vėlesniam laikui, kad būtų galima sužinoti, ką patarė Teisės reikalų komitetos ponui Uskė ir išsiaiškintume e, kompetencijos klausimus e, tarp mūsų ir aplinkos komiteto. O ponas Bragetti dabar apibendrins. Eh, Aš taip pat norėčiau padėkoti kolegoms už bendradarbiavimą, nes galėjome iš tikrųjų gerai pasistumėti prieki ir pasiaiškinti dėl tų dviejų klausimų. Kalbu apie 72-74 pakeitimus. Man regis, jeigu sujungtume Rijos du pakeitimus, būtų geriausias. Geriausia išėtis, bet reikės apie tai dar pakalbėti. Dėl 37 ir 48 panašiai. Čia žaliųjų pakeitimai. O dėl kitų klausimų. Kolega sakė, kad mes, mes esame nepakankamai drąsūs dėl aštuntojo straipsnio. Mes galime aptarti šitą punktą, bet reikia užtikrinti deramą pusiausvyrą. Dėl 191. Labai aiškiai, aiškiai prieštaraujama dėl turinio. Pacientas turi žinoti, kad gydytojas yra profesionalas Tačiau turime būti atsargus čia, nes kai kalbame apie kai kurias profesijas, turime nepamiršti, kad kita direktyva užsima šio klausimu. Ir turbūt nereikėtų čia kalbėti apie gydytojo profesiją, nes yra kita direktyva, kuri, taigi, profesionalumo ar priklausimo tam tikrai profesijai garantijos yra kitos direktyvos subjektas. Man atrodo, tiek galiu pasakyti dėl balsavimo. Įvairių komitetų kompetencija yra labai svarbus dalykas ir jeigu manote, kad reikėtų patikslinti tai prieš balsavimą, tai gerai, bet galima tą padaryti iki balsavimo rytoj. Labai ačiū. Dėkuoju, dėkuoju ponui Trageto, dėkuoju už diskusiją. Kaip sakiau, turėsime daugiau laiko šiam klausimui aptarti su atitinkamomis suinteresuotomis pusėmis. Tačiau norėčiau pono Brageto ir kitų suinteresuotų asmenų pasirauti dėl šio ir aplinkosaugos komiteto kompetencijos ir taip pat galvoju, kad reikėtų laukti teisės e, tarnybos išvadų. Diskusiją šiuo klausimu baigiame. Toliau mano pranešimas dėl 2007 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo gavau vieną pakeitimą iš ponios Stauner. Ji norėtų įrašyti ir kartu su valstybėmis narėmis tokius žodžius. Taip pat kalbam apie tam tikras priemonės skirtas ES priežiūros ir patikros pagerinimui. Aš sutinku su jos pasiūlymu, daugiau pakeitimų nebuvo. Dabar jau kas norit pasisakyti, prašom. Pastabų nėra, diskusija baigėsi šiuo klausimu. Balsuosime dėl jo rytoj. E, nebuvo labai sudėtinga aptarti šį klausimą, o kitas klausimas dešimtasis Europos regioninės plėtros fondas, Europos socialinis fondas ir sanglaudos fondas. Tam tikros finansų valdymo nuostatos. Mūsų pranešėja yra Gabriela Krecu. Pone Krecu, dabar jūsų eilė pasisakyti. Prašom. Labai ačiū. Sveikatos apsaugos klausimai yra labai rimti. Pirmiausia, norėčiau padėkoti sekretoriatui už visą pagalbą. E, negaliu padėkoti kolegoms už pakeitimus, kadangi nei vieno nieks nepateikė. Nežinau, ar verta dabar apibendrinti priežasis, dėl ko rengiamas šis pranešimas. Pirmininkas sako ne. Tokiu atveju tęsė pranešė, dėkoju sekretoriatui. Ir, kaip praeitą kartą nutarėme, sutarsime dėl procedūrų supaprastinimo. Ačiū. Labai ačiū, pakeitimų nėra. Taigi, balsuosime rytoj ir diskusiją šio klausimu baigiame. Kitas klausimas. E, na, jeigu taip greitą viską darysime, tai galėtume ir koordinatorių posėdį surenkti šiandien. Na, nepaisant to, kitas klausimas yra vienodas požiūris į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris, ponas Kočilovo. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat galiu kalbėti labai trumpai. Diskusiją šio klausimu jau turėjome. Svarbiausia e, principai yra pabrėžti vienodą požiūrį į sutoktinius ir partnerius, remiantis e, teismo praktiką. Šie principai taikomi visoms bendrovėms, įskaitant ne tik naujoms, bet ir e, nuo anksčiau egzistuojančiams. Tai taikoma visiems. Ir socialinės įmokos turi būti identiškos Jeigu tai yra ir svarankiškai dirbantiems, tai taip pat turi būti privaloma ir partneriams ar sutoktiniams neturi būti jokios diskriminacijos tiesiogiai ir netiesiogiai. Gavau keturis pakeitimus. Man atrodo, jie visi yra e, logiški, tiesiog tam tikri papildymai. Aš pritariu ponios Bauer prit, pas, pakeitimu, taip pat trims ponios Šrioter pakeitimams. Jie ja, šiek tiek tai tekstą sukonkretina ir sustiprina tuos principus, kuriuos išdėšiaus, taigi pritarim, pakeitimams pritariu. Žinau, kad teisės tarnyba e, norės kai ką patikrinti Tai yra e, patikrinti, kaip šie pakeitimai yra įvardyti kitomis kalbomis. Na, o dar noriu atsakyti poniai Bauer, kuri sakė, kai, kad daugelės ryčių, kur aš pasiūliau pakeitimus ir kalbėjau ne tik apie sutuoktinius, bet ir e, partnerius, Tai norėjau sakyti, kad e, tokia formuluotė jau buvo ir komisijos pasiūlyme, bet tik tai straipsnė, kur pateiktos apibrieštys. Ir kai kalbama apie, e, ten, kai kalbama apie sutoknius, tai turime galvoje ir partnerius. Aš maniau, kad tai reikėtų tai paminėti e, visur aiškiai, ne tik sutoknius, bet ir partnerius. Nebūtinai reikia visą laiką grįžti prie apibriešties ir pasitikrinti ją, mano nuomonė. Bet nemanau, kad ponios Bauer klausimas buvo labai esminis. Taigi aš teikiu savo nuomonę su šiais keturiais pakeitimais, kuriems pritariu. Labai ačiū. Prašom, galime diskutuoti, kas norėtų pasisakyti. Niekas nenori kalbėti. Labai gerai. Baigiame diskusiją, balsuosime rytoj. Ačiū ponui Kočilovo. Turime dar vieną klausimą. Tai yra klausimas žodžiu. Klausimas, kurį atsakoma žodžiu. Taigi, kai kalbam apie klausimus žodžių ir rezoliucijos, taisyklė sako, kad komitetas teikia klausimą e, ir pirmininkas kalba komiteto vardu. Taigi, iš tikrųjų, e, šios iniciatyvos autorė yra ponia Plon. E, ir aš nenoriu vienas kalbėti, nes aš kalbu tik komiteto vardu. Pone Plam, suteiksiu Jums žodį pristatyti šią diskusiją. mult uh, comisiei, să-i mulțumesc lui Steven Hughes. Ačiū. Noriu padėkoti komitetui, Stevenui Hughesui, visiems uh, už parodytą paramą. Tikrai džiugu, kad padėjote parengti šį žodinį klausimą. O dabar norėčiau a, a, aptarti šį reiškinį, kuomet vaikai yra paliekami gimtinė, o tėvai išvyksta dirbti į užsienį. Tai yra antroji migracijos pusė, turi neigiamų pasiekmių visai visuomeniai. Reiškinys ypač išplėto pas, per pastarosius keletą metų tiek visame pasaulyje, tiek mūsų žemynė. Reiktų pažymėti, kad nėra konkrečių statistinių duomenų valstybėse narėse dėl to, kiek yra migrantų vaikų, kurie gyvena vieni namuose, vaikų, kurių tėvai yra išvykę dirbti į kitą šalį. Rumunijoje Kartu su pilietinės visuomenės atstovais atlikome tyrimą. 350 tūkstančių tokių vaikų suskaičiuota. Būtent tiek vaikų turi tėvus dirbančius kitose šalyse, o 160 tūkstančių e, vaikų e, visiškai liko be tėvų, abu gimdytojai išvyko į užsienį milžiniškas skaičius, darantis įtaką visai visuomeniai. Kalbant e, apie pačius vaikus ir jų šeimas, pastebime, kad jie e, prašiau mokosi arba iš vis meta mokyklą, o jungtinės tautos e, nesenai paskelbė tyrimą, kad palikti vaikai vaikai augantis be tėvų, priežiūros. Yra labiau linkę į savižudybę nei kitos visuomenės grupės. Šie vaikai taip pat susiduria su didesniu pavoju būti išnaudojamais, kenčia nuo įvairiausių kitų sunkumų ir e, tikrai jų padėtis yra labai sudėtinga, į tai reikia atsižvelgti. Kalbant apie tai, kaip būtų galima apginti vaikus bei jų šeimas, mes turėtumėme suvokti, kokią ypatingą svarbą tokios priemonės turi. Būtų įdomu sužinoti, kaip taryba ar komisija ketina spręsti šį labai jautrų klausimą, kaip ketinama užtikrinti, jog Europoje būtų sukurta visuomenė, kuri būtų socialiai orientuota ir kad tas ta daugia kalbystė tikrai taptų realybė. Yeah, thank you, President, and um, I'd like to thank um... Pone Lambert, ačiū pirmininkė, ačiū, kad iškėlėte šį klausimą. Mano frakcija pateikė porą pakeitimų, kurie galbūt nekeičia prasmės, bet galbūt pakeis šiek tiek toną rezoliucijos ir šiek tiek paaiškintų taikymo sritį, kad būtų aišku, kalbame apie Europos Sąjungoje gyvenančius vaikus, ne E, pasaulio mastu, nes tai būtų jau kur kas platesnio tyrimo išdava. Taigi mes norime aiškiai pasakyti, kad egzistuoja tam tikri pavojai ir kad ne visiems vaikams, e, ne visų vaikų padėtis yra vienoda. Mes siūloma tam tikrus akcentus sukeisti ne dėl turinio e, teikėme pasiūlymus, bet man atrodo, šiaip jau patys rytis yra labai įdomi ir labai malonu, kad gavome pozityvą atsakymą į klausimą, kuris yra išdėstytas. Labai ačiū, ponė Tomaševska. Norėčiau padėkoti e, dėl to, kad šis klausimas iškeltas ir kad prašoma komisijos pateikti atsakymą. Lenkijoje problema vaikų, kurie mm, tapo lyg be globiai, yra labai rimta problema. Ir uh, galvoti, kaip išspręsti šias problemas, yra labai svarbu. Ačiū. Dabar norėčiau apibendrinti diskusiją. Tai yra komiteto iniciatyva. Aš pripažįstu, jog toji iniciatyva yra svarbi ir tą pabrėžė e, visi trys kalbėtojai. Svarbu kelti šį klausimą ir rodyti tokią iniciatyvą. Pakeitimai, kai kurie pateikti labai vėlai. Aš tikiuosi, kad iki rytojus balsavimo pavyks susitarti, kad būtų pasiūstas aiškus signalas iš komiteto kitai plenariniai sesijai. Tai būtų gerai. Taigi tiek. Diskusiją dėl klausimo žodžių ir rezoliucijos baigėme. Ir atrodo, kad šios dienos darbo atvarkės klausimus jau apsvarstėme. Dėkoju visiems už susidomėjimą, už dalyvavimą diskusijose. Susitinkame rytoj, rytoj balsuosime, taigi prašom atsinešti balsavimo korteles. Pirmininkas dėkoja vertėjams. Šiandien nebebus koordinatorių posėdžio. Nemanėme, kad turėsime laiko, nors jau turime, bet per vėlų atkeisti sprendimą. Dėkuoju visiems ir iki rytojus. No,